Skelbiu posėdį pradėtų. Labas rytas, mėly kolegos, mielos kolegės, mėla kolegė. Ačiū. Aš noriu pasitirauti dėl darbo tvarkos. Šiandien 12 valandą e, karalius, Ispanijos karalius Filip kreipsis į plenarinio posėdžio dalyvius Aš noriu tam paprieštarauti. E, Europos parlamentas turi atstovauti Europos demokratiją. Ir čia nereikėtų kviesti tokių e, valstybių vadovų, kurie nebuvo išrinkti demokratiniu būdu. Taigi, aš manyčiau, kad neturėtumėm leisti e, tokiam valstybės, valstybės vadovui, kuris nebuvo teisėtai išrinktas, kreiptis į plenarinės sesijos dalyvius. Mėla kolegė, Aš čia neižvelgiu jokių demokratijos pažeidimų. E, ir pana, kitų panašių svečių pas mus yra buvę. Visų pirma, e, pradėkime e, nuo Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo nuo išpolio kundus mieste, kai buvo subombarduota ligoninė. Noriu pasakyti, kad nėra numatyta vieša diskusija ir kad nebus primami klausimai pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi, e,